šios mirties bausmės įvykdymus. Uh, Aš taip pat paklausiu EIVT, kokių konkrečių veiksmų ketinama imtis dėl Taivanio viešai paskelbto tikslo atsisakyti mirties bausmės vykdymo. Ar iš tikrųjų tai yra rimtas tikslas, ar tai yra tik tai e, tušti žodžiai. Ir taip pat klausiu, kaip EIVT, kada ir kaip ketina kelti šį mirties bausmės klausimą per savo e, kontaktus su Taivanio valdžia, taigi laukiu atsakymą. Ačiū gerbiamą pirmininkę, gerbiami Europos parlamento nariai. Kaip yra puikiai žinoma, ES laikosi principinės pozicijos prieš mirties bausmę. Ir po šių šešių mirties bausmės įvykdymų gruodžio 21 dieną 2012 metais Taivanė EIVT e vyriausiai įgaliotinė e, Lady Catherine Ashton E, paskelbė labai griežtą pareiškimą, kuriame pasmerkė šios mirties bausmės įvykdymus ir paragino Taivanį vėl pritaikyti mirties bausmės vykdymo moratoriumą. Tai atitinka ankstesnius ES mm, vyriausios įgaliotinės pareiškimus dėl 2010 ir 2011 metų mirties bausmės įvykdymų. Ir mes norime pasinauti šią progą ir pasveikinti Europos parlamento narių ir šio pakomitečio pirmininkės išsakytą susirūpinimą. Uh, Kitos ES valstybės narės taip pat yra pareiškusios tokius pačius pareiškimus, pasmergdamos mirties bausmės įvykdymus. Reikia pasakyti, kad šie mirties bausmės įvykdymai gruodžio mėnesį tikrai paskatino e, Taivanio visuomenės pasipiktinimą, kuriam vadovauja e, NVO ypač alijansas, kuris siekia, e, kad būtų nutraukti mirties bausmės įvykdymai kad būtų panaikyta mirties bausmė. E, taip pat e, Taivanio teisingumo e, tarnybų konsultacinės struktūros ir jų vadovai masiškai atsistatydino, pasmergdami Taivanio neveikimą šioje srityje. Taivanio valdžia yra kritikuojama, kad ji nesilaiko atitinkamų nuostatų dėl malonės suteikimo ir bendrai, kad yra sukurtas toks įspūdis, jog kiek iš tikrųjų Taivanio valdžia daro atžangą dėl mirties bausmės atsisakymo įsipareigojimų ir bendrai ta politikos linija buvo nekarta deklaruota. Dabar žiūrint į pozityvę pusę, reikėtų paminėti tai, kad Taivanio valdžia palaipsniui imasi veiksmų, kad mažintų mirties bausmės taikymą pagal baudžiamo kodekso nuostatas. Ir yra tokių atvejų, kuomet buvo privaloma pritaikyti mirties bausmę, bet dabar sumažinta tokių galimybių. O dėl gruodžio mėnesio įvykių, dėl tų mirties bausmių visų procedūrų privaloma nagrinėjimo, tai Um, teisininkai iš abiejų pusių uh, turėda, turi pristatyti savo pozicijas. Anksčiau buvo tik tai dokumentai nagrinėjami tokiuose bylose. Um, yra tikimasi, kad uh, uh, teismai daug griežčiau analizuos visas sąlygas tokiuose bylose, kur eina kalba apie mirties bausmės paskirimą. Aišku, atsižvelgianti tai, kad 2011 yra bent 16 mirties bausmės nuosprendžių priimtų ir mm, nuo 2000. 2010-15 mirties bausmių yra įvykdyta Taivanėje EIVT, galvoja, kad Taivanio valdžia vis tik tai nedaro pakankamai, kad būtų konkrečiai žengiama į priekį šią klausimą. Taigi mes ir toliau raginame, kad nedelsant būtų pritaikytas mirties bausmių vykdymo moratoriumas. Tai būtų pirmas žingsnis link visiško mirties bausmės atsisakymo. Dabar atsakant į tai, um, kaip ir kada EIVT e, iškels klausimą dėl mirties bausmės per savo kontaktus su Taivanio valdžia, Šiuo atveju tiek EIVT ir Europos parlamentas iš tikrųjų uh, um, ėmėsi veiksmų iš karto, kai tik tai Taivanio valdžia pradėjo kalbėti, e, kai Taivanio uh, e, žiniaslaida pradėjo kalbėti apie tai, kad moratoriumo gali būti atsisakyta. Metin Kazak ir aš abu du um, buvome misijoje Taivanėje tuo met, kai žiniaslaidoje buvo pasirodė tokios, e, to, tokie pareiškimai, tokie um, paspekuliavimai šio klausimu ir mes iš karto iškėlėme klausimą, kad mirties bausmės moratoriumas turi būti išlaikytas. Mes tai išsakėme sakėme Taivanio valdžiai. Aišku, po šių pareiškimų e, Frederik Laplanche, e, EIVT atstovas Taivanėje, parašė Taivanio valdžios aukščiausiams pareigūnams ir informavo, kokie yra EIVT pareiškimai ir ėmėsi kitokių e, žygių, kad informuotų tai, Taivanio valdžią dėl ES pozicijos kadangi ES galvoja, kad nuo 2010 metų mirties bausmės situacija Taivanėje prastėja ir tikrai tai netitinka Taivanio valdžios paskelbtų deklaracijų, kad bus atsisakoma mirties bausmės. Be šių demaršų dar buvo ir kitų priemonių panaudotų nuo 2010 metų iš mūsų pusės, kad būtų galima propaguoti mirties bausmės atsisakymą, taip pat ir per žiniaslaidą buvo visuomenė informuojama apie tai ir pavyzdžiui šių metų sausio 3 dieną Europos uh, ekonominių ryšių tarnyba tai, tai, Taipėjuje um, taip pat per žiniaslaidą kalbėjo apie mirties bausmę ir mes atmetėm tą kritiką, kad tai, jog es paskelbė, e, pasmerkė Taivanio vykdomą politiką dėl mirties bausmės, kad tai yra kišimasis į Taivanio vidaus reikalus. Mes priminėme, kad mirties bausmės atsisakymas yra visuotinė vertybė, kurią ES norėtų matyti visose valstybėse vardant visų žmonių gerovės. Ir buvo daug ir žiniasklaidos, televizijos laidų tuo klausimu. ES per savo priekybos biurą Taivanyje, pateikė e, visus atsakymus, neoficialią informaciją taip pat per savo interneto svetainės, atsakydamas į Taivanio žmonių susirūpinimą dėl mirties bausmės ir aiškiai išsakydama ES poziciją dėl mirties bausmės. Aišku, gilesnis dialogas yra plėtojamas tarp ES ir įvairių mūsų institucijų ir Taivanio valdžios, pavyzdžiui, 2012 metais buvo e, du seminarai surenkti, buvo prokurorai, teisėjai, teisininkai iš ES atvykę, buvo keičiamasi patirtimi, atsakoma į klausimus, kuriuos pateikė Taivanis. Aišku, 13 metais bus tęsiama tokia praktika. Toliau yra bendarbiavimas ir su Taivanio pilietinė visuomenė dėl mirties bausmės panaikinimo. Tai yra labai svarbi mūsų bendrųjų pastangų dalis. Ir čia. Ne, EDIHR yra finansuojama atitinkama misija dėl NVO įtraukimo į mirties bausmės atsisakymo veiklą ir e, toliau ketinama dirbti su Taivaniu šiais klausimais. Ačiū pirmininkė, kad leidote man pateikti šią atsakymą. Ačiū už tokį išsamų atsakymą. Neturiu aš klausimų daugiau, bet ponas Tenakas turi. Ačiū, gerbama pirmininkė. Aš esu Taivano Europos parlamento draugystės grupės pirmininkas ir taip pat mano ECR frakcija. In... Turi bendros pozicijos dėl e, mirties bausmės taikymo tokiais atvejais kaip šis. Taigi tiek pasakęs, norėčiau pasakyti, kad bus protokoluota, kad tie konkretus asmenys buvo kalti dėl baisių nužudimų. Jūs kalbate apie organ harvesting, apie e, priekybą organais ir tai yra pra, plati praktika Kinijoje. Ar jie tikrai buvo tie žmonės nužudyti tyčia tam, kad būtų paimti jų organai? Ir ar tai yra teis, kaip yra teisė tai numatyta, ar, asmo, ar, ar asmens giminės gali paukoti organus po jo mirties. Taigi, jeigu nėra pakankamai įrodymų, kad iš tikrųjų jisai buvo nužudytas dėl organų priekybos, negalima to teikti. Taip pat norėčiau komisijai ir kitiems kolegoms pasakyti, kad Japonija, Indija ir e, JAV demokratinės šalis ir Europos, Europos Sąjungos partnerės vis dar taiko mirties bausmę, arba bent jau ta mirties bausmė nėra, nėra jinai yra, būtų legali. Jinai yra nusita įstatymais. Ir Taivanis, kuris taip pat yra demokratinė valstybė, mm, yra teisės viršenybė. Visgi parlamente nėra daugumos, kuri galėtų nubalsuoti už mirties bausmės uždraudimą. Ir politiškai tai yra, būtų neįmanoma, nes uh, E, visuomenė vis dar palaiko e, mirties bausmę tokiems nusikaltėliams, kurie padarė, yra padarę žiaurus nusikaltimus. Ačiū, pirmi, sako pirmininkė, čia yra jūsų frakcijos pozicija dėl mirties bausmės. Dėkoju už jūsų poziciją. Taigi šitas dabar mūsų svarstamas klausimas yra klausimų valanda, mes nepradėsime ilgų debatų, tiesiog kalbame apie tai, kad reikėtų paspausti Taivanį kad prisijungtų prie tų daug šalių, kurios laikosi moratoriumo uždrausti mirties bausmę, nes net ir pragmatiškai žiūrint nėra jokių teigiamų mirties bausmė neprisideda iš esmės prie sunkių nusikaltimų, prie to, kad būtų užkirtas kelias sunkiems nusikaltimams. Ačiū, kai nuvažiavę į Ženevą. Irgi apie tai kalbėsime, nes, atsiprašau, į New Yorką, nes visą laiką trečiam komitete yra kalbama apie rezoliuciją dėl mirties bausmės ir mes jūsų, žadame siūsti delegaciją kartu su AFET frakcija į New Yorką, į Junknes tautas. Ehm, taigi turėkite galvoje, nes gali būti, kad bus kalbama ir New York'e taip pat apie Taivanį, ypač jeigu ir toliau jais ta kryptimi, e, kurią eina dauguma šalių, ar ta kryptimi, kur eina mažuma šalių, kurios taiko mirties bausmę. Dabar Mes e, dažnai planuojame, dabar galimas informacijos apie skubius atvejus atnaujinimas. Mes paprastai planuojami mūsų darbo atvarkę ne visada turime pakankamai informacijos, kokie bus naujausi klausimai. Ir mes dabar norėtumėm išmėgsti diskusiją su šornių veiksmų tarnyba Ir šį kartą kalbėsime apie Katarą. Kataras yra labai svarbu savo regione ir, ir visame arabų pasaulyje. Ir visame pasaulyje galima sakyti, kaip pavyzdžiui, turint galvoje, kad jie turi labai svarbų žiniasklaidos centrą. Al, nuo tada, kai Al Jazeera pradėjo transliuoti angliškai, mes daug daugiau visi sužinojame apie tai, kaip arabų pasaulyje yra mąstoma apie jų mentalitetą, apie jų uh, apie jų diskursą. Paprastai mes žiūrim per BBC, akis, BBC akimis į tam tikrą regioną, o turėdami Al Jazeera angliškai, mes iš tikrųjų praplėtėme savo žinias apie šį regioną ir taip pat daugiau sužinojome apie arabų pasaulio nuomonę, apie visą likusį pasaulį. Ir tai yra tikrai labai naudingas dalykas. Kataro vyriausybė teigia, kad um, save mato kaip progresyvę jėgą laisvos žiniaslaidos srityje. Jie turi galvoje ir kitas žiniaslaidos formas, ne tik tai Al Jazeera. E, ten vyksta iniciatyvos, žiniasklaidos laisvės iniciatyvos, kurių tikslas yra pabrėžti, kad trūksta žiniasklaidos laisvės jeigu pažvelgtumėm į padėtį šalies viduje, pamatytumėm, kad neseniai teismas nusprendė įkalinti iki gyvos galvos poną Mohamed Al-Teib Al-Adžami, poetą. E, teismo procesas buvo mm, labai, nes, tai buvo nesažininkas teismo procesas ir jisai neturėjo teisės apsiginti ir galima šitą teismo sprendimą traktuoti kaip e, žodžio laisvės pažeidimą. Taip pat Kataro parlamente svarstomas e, įstatymo projektas dėl žiniasklaidos laisvės. Žiūrėsime, kaip mm, įvykiai vystysis. E, Ten yra kalbama apie tai, kad galima asmenį patrauktų baudžiamojan atsakomybėn, jeigu jisai kritikuoja vyriausybę. Jokios šalies vyriausybė nemėgsta būti kritikuojama, bet toksai aptakus formulavimas tiesiog suteikia galimybę patraukti baudžiamojan atsakomybėn bet ką, kas pareikš savo nuomonę e, migracijos padėtis Katare maždaug 80 procentų 60 procentų katariai yra migrantai ir jų padėtis yra sudėtinga. Taip pat yra draudžiamos profsąjungos. E, dėl darbo teisės ypatumų labai sudėtinga, e, labai sudėtinga ginti migruojančių darbuotojų teisės. Tai taip pat susiję ir su tuo, kad nuolatos yra konfiskuojami migrančių asmenų pasai. Taip pat 2028 metais Katare e, vyks pasaulio čempionatas, futbolo pasaulio čempionatas. Taigi tenai vyksta įvairios statybos, linkiu jiems sėkmės. Bet e, turime nepamiršti ir savo klausimų, tai būtent migruojančių darbuotojų, kurie ypatingai dirba dabar tose statybose, o jų padėtis yra labai sudėtinga. Taigi, tie galima pasakyti žmogaus teisų perspektyvos, kai analizuojame žmogaus teisės Kataro e, viduje, Kataro valstybėje. Daug mūsų kolegų dabar dalyvauja AFET komiteto posėdyje Ir jeigu pakalbėtumėm apie užsienio politiką Magrebo šalyse, galima pasakyti, kad Kataro užsienio politika, Kataras užsienio politikoje yra labai aktyvus. Ir apie tai mes kaip tik ir kalbame su Kataro atstovais, kaip jie galėtų prisidėti prie to, kad būtų siekiama gerbti žmogaus teisės ir kitose šalyse. Dabar su mumis yra ponas Antonis Aleksandridis iš iš EVT. Prisistatykite jūs pats. Dėkuoju, panė pirmininkė. Taip, iš pradžių aš pakalbėsiu, o tas teiksiu žodį savo kolegijai iš e, departamento atsakingo už geografinius klausimus ir kalbės apie poeto e, likimą. Pirmiausia, panė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atraukite Kataro klausimą į savo darbo tvarkę. Mes džiaugiamės. Uh, tuo, kad mes e, išorės veiksmų tarnybą e, taip pat galime pakomentuoti žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Pirmiausia, trumpai apžvelgdama situaciją, aš norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad e, piliečių politinės ir pilietinės teisės ne visuomet yra paisomos, vis dėlto Kataras žengia teisingų kelių. Žmogaus teisės rytyje aš norėčiau priminti gerbėmiesiems nariams, tai kad Kataras patvirtino naują konstituciją, kurioje yra įtvirtintos žmogaus teisės apsaugos taisyklės. Ši konstitucija įsigaliojo 2005 metais. Be to, ES džiaugiasi tuo, kad nacionalinis žmogaus teisų komitetas e, stebi žmogaus teisų padėtį e, Katare. Ir šis komitetas e, rengia ataskaitas kiekvienais metais ir šiuose ataskaitose kartais būna e, pateikiama ir kritika, konstruktyvi kritika, kuri padeda pagerinti situaciją šalyje. Ir e, ministrų kabinetas patvirtino tai vadinamojo e, žiniasklaidos įstatymą numeris 8, kuris turėtų pakeisti 79 metų įstatymą, vis dėlto jis dar neįsigaliojo. Ministras mums nesiniai pasakė, jog šis e, tai įstatymas turėtų netrukus įsigalioti ir jame kalbama apie visas žiniasklaidos priemonę, apie spaudą, apie televiziją ir kitas žiniasklaidos priemonės. Ir ministras mus patikino, jog e, žurnalistams nebus sakoma baudžiamoji e, bausmė ir teismai, kiekvieną atvejį reikės nagrinėti teisme, norint ką nors nubausti. Pagal šį įstatymo projektą, bent jau tiek, kiek mūsų e, delegacija galėjo susipažinti su šiuo dokumentu, žurnalistams neleidžiama kritikuoti Katarui, Katarui draugiškas šalis. Bet uh, jūs jau pasakėt, pirmininkė, kad taip pat negalima kritikuoti ir karališkosios šeimos uh, narių. Ir nelabai aišku, kaip galima bus nustatyti, ar kas nors yra šeim, tos šeimos narys ar ne. Ir mes. Uh, uh, Patariamo taryba kreipėsi į visų žiniasklaidos priemonių vyriausiuosius redaktorius ir paprašė jų pateikti savo nuomonę apie šį dokumentą. Uh, Ir e, po konsultacijų taip pat paaiškėjo, jog ko gero internetui ir socialiniams tiklams reikės parengti e, atskiras nuostatas. Taip pat e, kalbama apie tai, jog turėtų veikti atskiras pareigūnas, kuris nagrinėtus su žurnalistika susijusius atvejus. 2012 m. rūpjūčio mėnesį buvo pateiktas paskutinio šio dokumento verse. Dabar migrantai, ponė pirmininkė, jūs pabrėžite, jog šis klausimas rūpi ES. Migrantai sudaro 80 procentų Kataro e, gyventojų ir akivaizdu, jog visomis Kataro vyriausybės teigiamomis privilegijomis gali džiaugtis tik tai Kataro piliečiai, o migrantai paprastai nėra šios šalies piliečiai. Ir užsienio e, darbuotojai visuomet priklauso nuo e, gyvenamosios vietos. Jų situacija taip pat gerėja, bet nepakankamai greitai. Darbdavys prieš suteikdama, turi suteikti migrantui leidimą išvykti iš šalies, jei jis to pageidauja. 2009 m. vasario mėnesį įgaliojo e, naujasis įstatymas, kuris draudžia darbdaviams atimti iš migrantų pasus ar palionės dokumentus. Ir tam tikromis aplinkybėmis migrantai gali kreiptis į teismą ir prašyti, kad jiems būtų teismo tvarka leista išvykti iš šalies be darbdavio leidimo. Taigi situacija šiandien yra lankstesnė nei anksčiau, tačiau panašu, kad e, šios sistemos, e, leidimų sistemos nebus atsisakyta artimiausioje ateityje. Mes padedame Kataro valdžios atstovams e, gerinti kasdienio gyvenimo, migra, migrantų gyvenimo sąlygas. Taip pat buvo išspausdintos migrantams skirtos gairės. Ir šias gairės platino darbo ministerija. Pagal darbo, e, teisės, darbo rekomenduojančius teisės aktus e, darbuotojai gali streikuoti. Tačiau migrantai retai naudojasi šią teisę. Dami privačiuose namuose dirbantis žmonės dažnai susiduria su sunkiausiamis problemomis. Ir dažnai šie asmenys yra priversti kreiptis į savo šalių ambasadas. Vidaus reikalų ministerija uh, kiekvienais metais gauna nuo 600 iki 700 skundų dėl žmogaus teisų nepaisimo. Ir didžioji dalis šių skundų yra susijęs su tą vadinamąją leidimų e, sistemą. Ir kai kuriuos iš šios skundų e, pateikė nacionalinė žmogaus teisų e, komisija. Mes ES manome, jog pirmiausia, pirmiausia mes turėtume uh, gerinti ES piliečių dirbančių Katarė darbo sąlygas. Mes rengiame reguliarius susitikimus su kitų šalių ambasadomis ir bandome bandome kartu bendromis jėgomis spausti Kataro vyriausybėje gerinti dirbančiųjų sąlygas. Dėkuoju, ponė Pirmkė, ir dabar sutikiu žodį ponui Šapa. Ačiū, ponė pirmininkė. E, aš mūsų tarnyboje esu atsakingas už Latimų rytų šalis ir leiskite pakomentuoti Muhamedą e, Ibn al-Dib al-Džami atvejį. Žiniasklaidoje apie tai buvo rašoma, pirmiausia dėl to, kad labai neįpra, tai yra labai neįprastas atveris Katare, kai kažkas yra nuteisiamas e, kalėti iki gyvos galvos dėl to, kad jisai kurstė nepasitenkinimą vyriausybę. Jis buvo sulaikytas 2011 metais ir sprendimą priėmė pirmosios instancijos teismas. Mes išsakėme savo susirūpinimą dėl šio uh, sprendimo. Jums tikriausiai yra žinoma, kad Katarė mes neturime da, savo de, delegacijos. Už Katarą yra atsakinga Rijadė dirbanti de, delegacija. Kaip jūs visiškai teisingai pasakėte, šio du asmens te, teisininkai atkreipė dėmesį daugybę procedūrų pažeidimų. Uh, Ir, mes, ir pateiktas yra apeliacinis skundas ir mes tikimės, kad e, e, jis bus palankiai vertintas. Atsiž, e, taip pat papildydamas tai, ką aš sakiau pradžioje, noriu pasakyti, kad mirties bausmė dažnai yra, nėra vykdoma tačiau ji gali būti skirta. Apie 20 žmonių šiuo metu laukia mirties bausmės, įskaitant ir septynis asmenys, kurie buvo apkaltinti tuo, kad bandė surenkti valstybinį perversmą 96 metais. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes naudojame kiekvieną progą aptarti migrantų uh, E, gyvenimo sąlygas, e, žiniasklaidos įstatymo projektą ir kitus su žmogus teisėmis susijusius klausimus e, su Kataro valdžios atstovais. Mes taip pat ketiname apsilankyti šioje šalyje per pirmąjį 2013 metų pusmetį ir tikimės aptarti visus šios klausimus išsameu su Kataro valdžios atstovais. Be, be to mes turime E, bendradarbiavimo su e, Persų įlankos šalimis e, konferencija, kurie vyks balandžio 24-25 dienomis Briuselėje. Properly, Ačiū, atsiprašau, kad nepristačiau jūsų. Iš pradžių, ačiū, jūsų atsakymai tikrai pateikė daug informacijos. Aš m, mm, tik tai uh, noriu priminti, kad kai analizuojame skirtingas situacijas skirtingose valstybėse, ehm, bet ypač kai kalbame apie arabų pusėsalį, tai žinoma, ehm, darbuotojų migrantų klausimas dažniausiai yra keliamas, ypač e, tarnų namuose dirbančių klausimas. Ir, uh, Mes turime AFET komitete pranešimą, kuriuo analizuojama situacija, kaip mes per savo užsienio santykius analizuojame e, darbuotojų migrantų klausimą Mm, tikrai darbo tvarkė yra daug įvairių klausimų, bet mes galvame, kad druo pakomitetis turi e, konceptualiau pažvelgti į tą klausimą, ne vien tik tai jį analizuoti, analizuojant situaciją atskirose valstybėse, bet galbūt suformuoti tam tikrą regioninį požiūrį ir pagalvoti, kaip būtų galima pagerinti padėtį e, bendrai ir kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, tarkim, ambasadose, tarkim, mano um, valstybėse, valstybės ambasadoje, pavyzdžiui, yra netgi pastebėta, kad e, kai kuriais atvejais jie dirba tiesiog vergovės sąlygomis. Ir e, tikrai reikėtų spręsti tą klausimą globaliau. Ačiū Jums dar kartą. Mm, kitas klausimas - keitimasis nuomonėmis su ponu e, Toerman, Kohom pirmininku, dėl būsimų ES prioritetų susijusių su žmogaus uh, teisų taryba. Prašyčiau poną Toermaną ateiti į prezidiumą. Hallo, Mr. Teumann. Jetzt haben Sie nichts zum Trinken. Gibt es? Ja. So, um, thank you for coming. Ačiū dar kartą, kad atvykote į mūsų žmogaus teisų komitetą. Dažnai keičiamės nuomonėmis, kaip galėtumėm pagerinti darbą, suintensyvinti mūsų santykius su jungtinėmis tautomis žmogaus teisų lygmenių. Kaip žinote, mes tikrai naudojamės tuo, kad Čia Briuselė yra jungtinių tautų e, komisaro biuras šiems klausimams ir mes aptarėme, pavyzdžiui, tokius specialius klausimus kaip Iranas ar e, maisto e, klausimai ir tikrai jūsų pozicijos praturtina mūsų diskusijas, nes jūs labai um, tiksliai įvertinate žmogaus teisų situaciją ir turite labai gerų minčių dėl to, kaip dar šią darbo tvarkę būtų galima dar praplėsti. Ir štai vakar savo pirmininkės pranešimuose paminėjau tai, kad labai sveikinu tai, jog Navipilai galvoja, kad yra pozityvu tai, jog ES ir ES parlamentas ypač stebi Ženevo žmogaus teisų tarybos darbą. Ir pavyzdžiui, praeitą kartą, kai buvo Vyriausiai komisarė atvykusi pas mus, mes tikrai analizavome tos klausimus ir mūsų regionas vienas iš, nedaug, iš tų nedaugelių, kuris realiai stengiasi, kad tam tikri klausimai būtų tikrai labai smarkiai prastumti į priekį. Tai yra, mes labai siekiame. Um, aiškiai matomo žmogaus teisų darbo tvarkės, kurio, dėl kurios būtų daug dirbdoma ir žmogaus teisų uh, Mm, aktyvistai mums yra labai svarbus. Aišku, mes turėtumėm e, kritiškiau pažvelgti ir į savo situaciją ir, ir panalizuoti mūsų žmogaus teisų patį, bet mes labai e, stebime diskusijas Ženevoje, pavyzdžiui, ką daryti su o, visais tais rasistiniais pro, e, išpoliais, ką daryti, pavyzdžiui, su neonacijų visokiais pareiškimais ir taip toliau. Aišku, labai svarbus yra koordinavimas valstybinio narių lygmenių, bet ir parlamento lygmenių taip pat. Aš manau, kad jeigu mes įveiktumėm tokius dalykus pas save, mūsų pozicijos tarptautinių lygmenių sustiprėtų. Taigi, žmogaus teisų tarybos darbo tvarkė visuomet yra labai specifiška. Uh, Tai mes labai džiaugiamės e, tą galimybę, kad e, turime jūs mūsų posėdėje ir dabar galime daugiau iš jūsų išgirsti apie 22 sesiją, kas bus svarstoma, kokie klausimai bus darbo atverkiai, kas bus kalbama apie ES prioritetus, kokie jie turėtų būti dėl šios pavasario sesijos. Jūs tik ką grįžote į Ženevos vakar, kaip aš suprantu e, kur būtent apie tai ir buvo kalbama. Mes ketiname siūsti savo delegaciją į Ženevą vasario 27, kovo 1 e, tom dienom ir kaip kiekvienais metais mes rengėme rezoliuciją šiam renginiui. E, Apie 80 procentų, aišku, tos rezoliucijos yra dėmesys praeitiems metams, bet, aišku, labai mes norėtumėm išgirsti jūsų poziciją, ką galėtumėm į tą rezoliuciją dar įdėti, ką reikėtų daugiau išplėtoti, kam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Aišku, taryboje yra skirtingos temos analizuojamos, skirtingų šalių situacijos analizuojamos. Be abejo, tie klausimai ir mūsų kasdieninėme darbe taip pat svarstomi, tad mums tikrai labai svarbu būtų iš jūsų išgirsti, kokie bus ES prioritetai šiuo atžvilgiu. Ačiū už tai dar kartą, kad jūs atvykote. Ačiū pirmininkė, labai dėkuoju šiam komitetui, kad pakvietėte mane atvykti jūsų posėdį, aptarti ES prioritetus dėl būsimos žmogaus teisų tarybos sesijos ir tikrai esame visuomet labai dėkingi už šio komiteto dėmesį ir Europos parlamento bendrai dėmesį skirtą. Um, jungtinių tautų žmogaus teisų darbui ir ypač, aišku, įvertinant ir, ir tą bendra asamblėja ir ta sesija, kuri yra uh, iš esmės beveik tuo pačiu metu vyks kaip ir žmogaus teisų tarybos sesija ir tikrai šiais metais Ženevoje um, ES e, delegacija, valstybių narių delegacija vyks ir tai mes labai lauksime jūsų, nes tikrai rengiamasi labai įdomiam darbui ir ypač tos rezoliucijos ir pranešimai, kuriuos jūs priimate, mums yra labai svarbus. Aš mm, tikiu, kad tai, kad jūs tenkite galimybės geriausiai pasinaudoti mūsų turimais e, mechanizmais, pavyzdžiui, specialiai pranešėjai, kiti mechanizmai. Tai yra puiku, mūsų manimų mes galvojame, kad visų tų specialiųjų pranešėjų išvados ir dėl konkrečių valstybių ir dėl konkrečių temų, aišku, kad e, reikėtų pasinaudoti tuo atliktų darbų, reikėtų panaudoti tuos mechanizmus, kad būtų galima labiau ginti žmogaus teises pasaulyje. Ir kartais, aišku, yra analizuojamos konkrečios e, situacijos, kurios kartais yra tikrai ne, nelengvos, kad pakankamai nepatogus klausimai analizuojami. E, pavyzdžiui, tarkim, taryboje, kohome mes Mm, taip pat labai džiaugiamės, kad vyksta specialiai pranešėjai, ekspertai. Mūsų um, labai svarbus yra tas darbas rengiant um, mūsų konkrečias um, ataskaitas, mūsų darbą dėl konkrečių valstybių. Ir iš tikrųjų tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos mes analizuojame savo darbe. Ir tuomet mes tikrai galime labiau pasiremti tokiais šaltiniais kaip jungtinių tautų tyrimai. Ir, ir tuomet mūsų darbas yra patikimesnis, tvirtesnis noriu pasakyti, kad, na, visų pirma, norėčiau um, praeitus metus aptarti, nes buvo daug dėmesio skirta strateginiams planams dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje ir noriu pabrėžti, kad tikrai ES labai ryštingai dirba žmogaus teisų e, srityje, kad būtų daugia šalė sistema panaudota kiek įmanoma plačiau ir kad ES um, e, aktyviai prisidėtų prie efektyvaus žmogaus teisų tarybos darbo. Iš tikrųjų yra stengiamasi kasdienėme darbe galvoje būtent prie to ir prisidėti. Taip pat stengiamasi užtikrinti, kad visa tai, kas vyksta Ženevoje ar Niujorke, būtų įtvirtinta, integruota į ES politiką dėl konkrečių valstybių, kad tai būtų integruota į mūsų darbą, kaip pirmininkė ir minėjo. Ir tikrai labai svarbu yra e, būtent tą darbą integruoti ir pavyzdžiui e, į Ženevą ketina vykti vyriausiai galiotinė bus ir kiti renginiai, aišku, be pagrindinio renginio bus tokių, pavyzdžiui, renginių, kurie skirti moterų teisėms pozicijai stiprinti, vyriausiai galiotinė dalyvaus ir Ženevoje aukšto lygio segmentui vykstant bus susirinks labai daug aukšto lygio pareigūnų ir bus tikrai labai svarbus tikimai, kuriuose mūsų žmogaus teisų darbo atvarkė tikrai bus stiprinama ir, ir bus stumiama į priekį, kad būtų tikrai žmogaus teisės įgyvendamos praktikos praktika rodo, kad daug valstybių narių siunčia aukšto lygio atstovus ministrų um, asmenyje į tos susitikimus. Ir dar vienas elementas, kurią mes, kaip jūs minėjote, gerai rengiamės, 2013 metai bus antrieji metai, kuomet mes tenksimės uh, labiau sistematiškai, strategiškai rengtis ne vien tik tai kovo sesijai, bet taip pat ir bendrai, uh, bendram visam žmogaus teisų darbo jungtinių tautų lygmenių per um, žmogaus teisų tarybas kovo ir rugsėjo mėnesiais, bet taip pat ir per komitetą. Ir pavyzdžiui, praeitais metais kas buvo padaryta 2012 metais, buvo tikrai puikios patirties sukaupta um, rengiantis. Uh, tam darbui su trečiosiomis šalimis, uh, suformuojant koalicijas, iš anksto pradedant tą darbą ir tai tikrai davė puikių rezultatų. Aš priminsiu, pavyzdžiui, uh, specialus pranešėjas dėl žmogaus teisių pavyzdžiui, bendrojo as, e, generalinėje asamblėjoje buvo e, darbas dėl mirties bausmės moratoriumo. Iš tikrųjų, koalicijos formuojamos su e, ša, visomis šalimis pasaulyje, tai yra labai svarbus darbas. Dabar veiksmų planai. Reikia pabrėžti gero strateginio planavimo svarbą ir tą procesą mes pradėjome jau praeitų metų pabaigoje. Uh, E, galvodami apie tai, ko norime pasiekti Ženevoje ir New York'e. Ir to susitikimo, kuris vakar įvyko, tikslas irgi buvo toks pat, kur e, es ambasadoriai kartu susitiko Ženevoje su KOHOM, e, žmogaus teisų darbo grupe. Ir būtent strategiškai buvo galvojama, kaip Ženevoje sukaupti su visą tai, ką mes turime, tuos išteklius ir iš, pasitelkti iš sostinių paramą. Ir žinoma, aš galėčiau šiandien jums pranešti, ko, kaip dabar maždaug mąstoma, apie kas bus pagrindiniai klausimai kovui. Kol kas, aišku, dar sunku pasakyti, kaip tiksliai viskas susidėlios. Aišku, dar turėsime su pagrindiniais partneriais, trečiosiomis šalimis viską derinti, um, bet planuojama taip, kad žmogaus teisų uh, susitikime uh, vadovų tarybos vasario 18 dieną būtų patvirtintos išvados dėl ES prioritetų kovo mėnesio sesija ir aišku laikotarpiui po to. Ir čia čia, aišku, aš norėsiu trumpai pateikti Jums informaciją. Taigi, dėl tos sesijos aš pradėsiu nuo šalių situacijos. Pagrindinis prioritetas ES būtų spręsti baisę situaciją Sirijoje. Čia tai išlieka pagrindinis iššūkis ir aišku, pagrindinis mūsų vakarinos sutikimo elementas buvo būtent apsikeisti pozicijomis dėl Sirijos. Uh, Ir bus iki sesijos parengta ataskaita, daug meš apžvelgiant, e, kokios būtų pagrindinės išvados, bet aišku, didžiausias susirūpinimas yra dėl to, kad situacija prastėja, aišku, ir karo nusikaltimai, nusikaltimai žmonijai yra toliau vykdomi, jų daugėja ir labai svarbu, aišku, išlaikyti spaudimą, išlaikyti dėmesį į šią situaciją. Aišku, taip pat yra ir nepasitenkinimas klausimas dėl to, ką, ką įmanoma padaryti, kas duotų kokiu rezultatu. Ir žmogaus teisų taryba, aišku, turi tik tai ribotas priemonės savo dispozicijai, bet e, žinoma, saugumo tarybai tenka pagrindinė atsakomybė, bet žmogaus teisų taryba, ką gali padaryti, tai formuojasi tokia toks, tokia pozicija, kad reikia, kad e, tyrimo komisija testų savo darbą ir todėl e, tyrimo komisijos mandatas turi būti pratestas. Tuo pat metu mes dar galvojame, kad turi būti reguliariai teikiamas ataskaitos dėl situacijos pasikeitimo. Tai taip pat bus viena iš progų, kur mes tikimės pasinaudoti tuo, kad tarybos sudėtis yra pasikeitus ir galbūt pirmą kartą žmogaus teisų taryba galės priimti rezoliuciją dėl Sirijos konsensuso Um, kad tai būtų tvirta rezoliucija taip pat labai svarbu, nes nėra uh, prasminga turėti konsensusą, jeigu rezoliucija yra silpna. Taigi labai svarbu, kad būtų tarybos vieninga um, žinia pasiusta, uh, kad būtų aiškiai pasakyta, kad reikia užtikrinti atskaitomybę Mes tikimės, kad tai bus dabar įmanoma padaryti. Ir čia ES turi glaudžiai dirbti su JAV, Turkija, kai kuriomis arabų šalėmis, kurios formuoja tam tikrą tokią pagrindinę koaliciją, kuri siekia prastumti šį klausimą. E, dar viena svarbi situacija, aiškiai dalykų, kuri bus darbo tvarkėje ir jau prasidėjo konsultacijos dėl to klausimo, tai žinoma, Birma Mianmarį situacija ten. Žinoma, mes sveikiname tai, kad dramatiniai įvykiai, kurie įvyko paskutiniais mėnesiais, yra sprendžiami, bet aišku, yra dar išliekančio susirūpinimo dėl, pavyzdžiui, politinių kalinių um, ir uh, Rakin valstijos, bet ir kitų valstijų išlieka probleminės dar situacijos, taigi vyksta intensyvios konsultacijos su uh, Birmos Miamario delegacija ir kitomis Azijos valstybėmis, kurios interesuotos, kad situacija spręstųsi ir mes norėtumėm šios situacijos tokio rezultato, kad būtų tvirtas įsipareigojimas arba idealiai, tai netgi būtų gerai, kad būtų tarpusio supratimo memorandumas pasirašytas tarp e, vyriausybės to šalies ir um, e, žmogaus teisų komisaro biuro dėl situacijos sprendimo, kad būtų galima teikti pagalbą ir stebėti situaciją toje šalyje iš komisaro biuro pusės. Taip pat galvojame ir dėl mandato tarybos, kuris dabar yra apibrieštas, ką toliau daryti dėl Birmos Mienmario. Aišku, labai daug kas priklausys nuo to, kaip viskas konkrečiai keisis. Dabar Korejos e, Liaudės Respublika. Čia specialaus pranešėjo mandatas turi būti pratestas. E, ir tiek šis specialusis pranešėjas, tiek ir kiti e, pasisako už tai, kad reikia toliau stebėti situaciją reikia naujo elemento, tai yra tam tikro tyrimo mechanizmo, kuris leistų išanalizuoti tuos labai rimtus klausimus dėl pažeidimų kalinių stovyklose. Toliau ES, Japonija, kitos partnerės tikisi dirbti šio klausimu toliau ir labai svarbu, kad taryba kovo mėnesį paskirtų mm, aukščiausio lygio nepriklausomus ekspertus, kurie tirtų e, tą situaciją ir dabartinis specialusis pranešėjas turėtų vadovauti tai, tai struktūrai. E, toliau m, mm, kitos situacijos labai trumpai, ką ES parems Švediją ir kitus, kad būtų atnaujintas specialusis e, pranešėjas, jo mandatas būtų pratestas dėl Irano. Mes palaikome glaudžius ryšius su JAV dėl Šrilankos klausimo, e, dar, kad darbo tvarkėje išliktų jisai ir mes tik tai, tikrai remiame tą tikslą, kad reikia rezoliucijos, kuri būtų patvirtinta taryboje, kad būtų galima užtikrinti, kad toliau būtų teikiamos ataskaitos dėl to, kaip šios šalies vyriausybė toliau gyvandina e, sutaikinimo komisijos rekomendacijas ir vyriausiojo liotinio biuras yra paskelbęs taip pat ataskaitą dėl Malio žmogaus teisų situacijos, aišku, ypač atsižvelgiant į pastarosius įvykius Malyje. Dar e, kelių šalių situacijos bus aktualios. Tik noriu pasakyti, kad galvojant apie birželį, tai aišku, Baltarusija bus aktuali rugsėjui. Ir aišku, Pietų Sudanas, Eritreja, rugsėjų e, Sudanas, Kambodža, Situacijos tose šalise labai neramina, mes galvojame, gal ir kovo mėnesį reikės tam skirti e, dėmesio. Dabar dėl teminių klausimų. Artimiausioje sesijoje ES prioritetas bus, aišku, specialaus pranešėjo dėl religijos laisvės mandato pratesimas. Tai yra labai svarbus klausimas ir kartu su Latino Amerikos valstybėmis mes teiksime rezoliuciją, bendrą rezoliuciją dėl vaiko teisių. Toliau kitos temos, kurios yra aktualios ne vien tik tai kovui, bet ir kitoms sesijoms, tai būtų moterų teisės teisės, lyčių lygybė, smurtas prieš moteris, tai bus labai svarbus klausimai žmogaus teisų tarybai, bet ypač noriu pabrėžti tai, kad um, uh, moterų teisės uh, bus labai svarbios uh, artimiausioje sesijoje moterų teisų dėl um, LGBT teisių, taip pat žmogaus teisių taryboje bus analizuojama, ką, kas daroma po tos rezoliucijos, kurią patvirtino taryba. Dabar jungtinių tautų e, posėdžiai, dalyvavimas juose. Kartais mes matome, kad kai kurios valstybės narės nenori, kad, ne, kad e, e, nevyriausybinės organizacijos dalyvautų tuose uh, uh, sesijose, žmogaus teisų, pavyzdžiui, tarybos sesijose. Tai reikia spręsti tą klausimą, bet lygiai taip pat reikia spręsti klausimą ir dėl nevyriausybinio organizacijų darbo kai kuriuose valstybėse jų viduje, kur iš tikrųjų situacijos labai labai prastėja, daug represijų yra prieš NVO ir taip toliau. Yra dar daugiau tų klausimų, aš jau per nelik ilgai kalbu, tai aš ne, nesileisiu detalės, tik tai noriu pasakyti, kad dar vienas procesas, tai yra reformų procesas dėl jungtinių tautų žmogaus teisų sutarties struktūrų ir aišku, kovo mėnesį bus tie klausimai gal šiek tiek paliesti, bet be abejo, kol kas dar vyksta visas dėrybų procesas, taigi aktualiau tie klausimai bus New Yorko susitikimui, bet žinoma, reikia galvoti apie tos nepriklausomus monitoringo organus. Mm, ta sistema turi būti išsaugota ir yra aiškus kreipimasis dėl to, reikia užtikrinti aiškiai ir finansinę pusę, ir logistinę pusę. Ir mes esame užsitikrinę, kad daug valstybių ratifikuotų tas sutartis, bet aišku, reikia, kad dar daugiau valstybių irgi prisijungtų prie tos sutarties sistemų. Ir be, be abejo, reikia labai svarbu išsaugoti vyriausiojo um, įgaliotinio biuro. Uh, Vyriausio komisaro biuro nepriklausomumą ir visų organų e, nepriklausomumą, aišku, kad žmogaus teisų pažeidimai yra labai aktualūs, mes matome tų, tų pažeidimų aktualumą ir jose valstybėse narėse, taigi mes, valstybėse, taigi mes norime, kad tikrai būtų išsaugota ta, ta, ta sistema ir jos e, veiksmingumas. Ačiū, ponė Toeman. Dabar mums vis aišku, kas bus darbo atvarkėje, kokie klausimai bus svarstomi. Dabar žodis komiteto nariams. Pone Dekaiser, jūs dažnai mm, dalyvaujate šitos, šitose, šitoje sesijoje ir žinote, kaip viskas vyksta. Dėkuoju ir aš dėkuoju mūsų svečiu už visus jo patiktus paaiškinimus. Taip, iš tikrųjų, mes visi žinome, jog jungtinės tautos šiandien vaidina labai svarbu vaidmenį ir aš manau, kad ši organizacija puikiai dirba. Ir jūs apžvelgėte jos darbą gan išsamei, bet akivaizdu, jog mes, tai yra žmonės, kurie dažnai vyksta į tas šalis, kurie viską mato savo akimis. Akivaizdu, jog egzistuoja didžiulis skirtumas tarp realios situacijos e, tose šalise ir diskusijų tarptautinėse organizacijose. Leiskite pakomentuoti du ar tris e, e, šio klausimo aspektus, kuriuos gal jūs kažkiek ir palėtėte. Pirmiausia, visiškai neseniai buvo pateikta svarbi iniciatyva, kurios ėmėsi Šveicarija, ji yra susijusi su e, Sirija. Luksemburgas, Junktinė karalystė, Koreja ir kelios kitos šalis, man atrodo, pradėjo dalyvauti šioje iniciatyvoje. Tačiau man atrodo, jog ES šiame darbe, šioje iniciatyvoje nevaidino svarbaus vaidmens. Ir e, tai mane neramina. Gal jūs galėtumėte atsakyti, kodėl mes, mes, ES, kuri turi daugybę žmogaus teisės ginančių organizacijas, e, nenori imtis aktyvesnių veiksmų nepaisant to, jog aš, man yra žinoma apie saugumo tarybos e, rekomendaciją. Ir panašu, jog mes visuomet esame kažkur e, paskutinėje eilėje ir tai tikrai mane neramina. Antras dalykas. Manau, jog būtina, kad žmogaus teisų klausimai būtų mūsų politinių veiksmų centre, bet nebūtinai tai turi būti atskira uh, politikos uh, uh, sritis, kai kalbame apie Siriją. Ir mes žinome, kad šiuo metu yra mažinamas biudžetas ir aš žinau apie visas problemas taryboje, bet dažnai mažinamos, mažinamos yra humanitarinės pagalbos lėšos. Uh, Ir šios lėšos turėtų patekti e, į Siriją ir padėti tenai gerinti žmogaus teisų padėtį. Kaip Jūs vertinate šią situaciją? Kaip, e, ar Jūs galėtumėt pabandyti taip pat e, įtakoti žmogaus teisų aspektus per kitas politikos sritis? Ir dar vienas dalykas, e, ir pato aš leisiu žodį kolegoms. Ir šis klausimas gal nėra susijęs su žmogus teisų e, taryba, kuri e, dirba Ženevoje. Ir gal mes ir nekalbame apie Kongą, apie kitus baisius žmogus teisų pažeidinimus. Bet, pavyzdžiui, pažvelkime kitas šalis, apie Egiptą, pavyzdžiui, žm, žm, moterų teisės šioje šalyje, religinių įsitikinimų įžeidimas, už kurį yra baudžiama šioje šalyje ir daugybė kitų klausimų moterų žaginimai ir taip toliau. Visi šie dalykai taip pat yra svarbus. Tačiau iki šiol panašu, kad mes visiškai tai nereaguojame. Tikrai jau, bent jau Europos parlamentas tikrai nekreipia jokio dėmesio. O aš manau, kad labai svarbu yra uh, suvokti, jog ir uh, kad, kad ir tokiuose šalyse kaip Egiptas pamažu blogėja žmogaus teisų situacija. Ir dėkuoju Jums dar vieną kartą, dėkuoju už bendradarbiavimą. Thank you, Madame de Kaiser. Dėkuojam, poniai de Kaiser. Nematau, kad dar kas nors keltų rankas, keltų korteles, tai aš ir pati užduosiu porą klausimų, jūs galėsite atsakyti į visus klausimus kartu. Jūs kalbėjote apie skirtingus prioritetus norėčiau pasakyti, kad beveik visi yra susiję su mūsų dirbamu darbu, pavyzdžiui, dėl Birmos. Mes kaip tik ruošiamės pateikti savo nuomonę arba iš druo arba iš afet komiteto dėl žmogaus teisų padėties Birmoje, nes čia parlamente svarstomas, svarstoma prekybos sutartis, todėl norime išreikšti savo nuomonę. Uh, E, rudenį e, dėl rohingas, padėties rohingas, e, buvo kilę svarbus klausimai ir mes greičiausiai gegužės mėnesį į Maimarą išsiusime savo delegaciją. Jūs sakėte, kad reikėtų susitarti su vyriausybė, kad būtų galima uh, atidaryti e, atitinkamą pasiuntinybę Kankūne. Bet tai yra susiję ir su ES finansiniu prisidėjimu prie e, jungtinių tautų. Mes 4 milijonus skiriame e, EIVT ir kai klausome apie tai, kaip yra, e, koks darbas yra vykdomas, mes visą laiką sakome, kad šitas kad vietiniai biurai irgi jie turėtų būti finansuojami daugiau. Taigi manau, kad Europos Tikimės, kad e, jungtinių tautų kitos narės irgi mm, tikėtųsi daugiau skirti tam lėšų. Dėl Šiaurės Korejos, tai praeitais metais vyko klausimai ir padėti Šiaurės Korejoje yra labai liūdna. Būtų gerai e, at, suburti nepriklausomą tyrimų komitetą, nes ir kaimininės šalys labai nori įtraukti šią klausimą į darbo atvarkę. Ir manau, tikrai jungtinės tautos turėtų e, parengti e, išsame ataskaitą šio klausimo. Mūsų ataskaitos irgi yra e, svarios, bet manome, kad reikėtų atlikti ir nepriklausomą tyrimą. Dėl kitų klausimų mes šiandien ryte nusprendėme, kad mūsų komitetas pateiks pranešimą dėl naujų e, gairių, kurias Jungtinės tautos e, rengia dėl religijos laisvės. Yra sutarimas pratesti specialaus mm, pranešėjo darbą, specialaus pasiuntinio darbą dėl religinių klausimų. Uh, Ir žinome, kad kai kurios šalis jį užsipuolė, jį ir, ir jo įgaliojimus sako, kad jisai nepakankamai objektivus. Ir manau, kad turime palaikyti jį, išreikšti jam palaikymą. Ir jeigu jo mandatas bus pratestas, mūsų darbas irgi palengvės. LGBT klausimas irgi visą laiką iškyla iš skirtingų komitetų parlamentarai dirbantys su šio klausimu vis iškelia šį klausimą ir tikiuosi, kad jums pavyks e, šio bito pasiekti ir šią linkime. E, kol kas ne, nepatiksime jokio papildomo klausimo ar, ar, ar tos naujos valstybės, su kuria reikėtų pradėti dirbti, pateiksime savo mm, dokumentą, kuris bus labai išsamus. Praeitą kartą sakėme, kad reikėtų didesnį dėmesį kreipti Šrilankai. Jūs pasakėte, kad prisidėjote prie e, JAV pastangų ir iniciatyvų. E, tai šį kartą negirdėjau iš jokios politinės frakcijos, kad būtų kokia papildoma valstybė, kurią reikėtų įtraukti į rezoliuciją, bet dar pažiūrėsime, rezoliucija bus patvirtinta vasario mėnesį. Dar visiems norėčiau pasakyti, kada mes vyksime kaip delegacija, būtų labai gerai, kad jungtinių, kad ambasadoriai jungtinėse tautose e, galėtų sukviesti visus ambasadorius, ES ambasadorius, kad mes iš tikrųjų su valstybėmis narėmis galėtumėm pasikeisti nuomonėmis, koksai, kokia yra jungtin, e, Europos parlamento pozicija. Nes tikrai labai gaila, kad kai kurios valstybės narės, galima sakyti, kažko pagalius mūsų darbui, mūsų poz, bendrai pozicijai. Ir labai dažnai sakoma, kad ne visos valstybės narės mano, kad tai yra europinio likmens klausimas ir jos nuolatos konsultuojasi tarpusavyje vietoj to, kad vieningai pasisakytų ir palaikytų tam tikrą klausimą e, jungtinėse tautose. Ir asmo atsakingas už žmogaus teisės Ženevoje tikrai turiu stiprų palaikymą. Antrą vakarą mes galėsime paprašyti, kad ambasadorių jungtinių tautose sukviestų visus ambasadorius. Tie susitikimai tikrai labai įdomus ir mes turėtumėm su ambasadoriais aptarti e, kai kuriuos žmogaus teisų standartus, žmogaus teisų asmenės nuostatas ir mūsų e, požiūrį jas. E, iš tikrųjų būtų labai naudinga aptarti, pavyzdžiui, Etijopijos padėtį, kaip jie mano, kaip būtų galima e, sustiprinti žmogaus teisų tarybos darbą. Dar vienas klausimas. Ar jūsų klausimas susijęs su mano žodžiu klausimu? Tada duodu jums žodį, o tada jūs galėsite atsakyti. Kalbėtojo kalbame mikrofono. Pone Veržet kalba be mikrofono. Atsiprašau, pamiršau įsijungti mikrofoną. Atsiprašau, vertėjau. Na, aš ne, dabar nedėstysiu visų savo minčių apie tai, ką aš manau apie ES užsienio po, išorės politiką ir apie tai, kaip mes atakojame žmogaus teisės, mes matome, kas vyksta jungtinėse tautose ir kaip skirtingai balsuoja valstybės narės. Aš kalbėsiu apie dalyką, kurį šiuo metu yra, apie kurį yra daug uh, kalbama ir kuris man asmeniškai labai rūpė, tai yra Turkija ir taikos procesas Turkijoje. Aš esu e, prancūzijos pilietė ir e, pastaruoju metu vyko nemažai baisių nužudimų ir jie yra susiję su žmogaus teisėmis. Ir visi, kam rūpi žmogaus teisės, tai turėtų suvienyti savo pastangas tam, kad pasipriešintų manipulacijoms ir padarytų viską, jog taikos procesas žengtų į priekį. ES ir jungtinės tautos. Mes kartu turime sutelkę jėgas padėti uh, Turkijai spręsti jau, jau 30 metų besitėsinti karą. Tūkstančiai žmonių žuvo. Ir aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote apie situaciją Turkijoje ir konkrečiau norėčiau, kad pakomentuotumėt mažumų padėtį šioje šalyje. Another... Dėkuoju, ponė Veržė, ir prisiminiau dar vieną klausimą. Ir gal Jūs, ponė Tuomenė, trumpai galėtumėt pakomentuoti tė, mano klausimą. Praeitėje mes rengdavom susitikimus, reguliarius susitikimus, kuriuose galėjo dalyvauti ambasadoriai. Ir kartą pas mus atvykęs Izraelio ambasadorius e, skundėsi, kad ES visiškai neteisingai elgėsi su juo su jo šalimi. Izraelis nebėra žmogus teisų tary, taryboje, tačiau aš girdėjau, gal tai ir gandai, bet girdėjau, jog jie nenori patvirtinti e, periodinės metinės ataskaitos rekomendacijų. Tai būtų pirmoji šalis, kuri išdrįstų tai padaryti ir tai be abejo būtų labai nenaudinga tiek e, Izraeliui, tiek galėtų pakengti visai sistemai. So much. Dėkoju Jums už Jūsų pastabas ir Jūsų klausimus. Gal aš nesu pakankamai kvalifikuotas tinkamai atsakyti į visus jūsų klausimus, bet aš pabandysiu, kiek galėsiu. Pone Dukazris, kalbėjote apie diskusijas Ženevoje ir apie tai, kaip ES gali ir, uh, e, įtakotasi realią situaciją E, šalise. Aš jau kuris laikas stebiu, kaip ES elgesi jungtinėse tautose ir e, be abejo matau tam tikrus pokyčius ir aš manau, kad e, mes pastaruoju metu pasistomėjome į priekį. Ženeva anksčiau buvo, gyveno liktai savotiškame burbulė, visiškai atsiskyrus nuo, realių, nuo, nuo realaus gyvenimo, nuo mūsų gyvenimo. Ir, ir Ne visuomet mums pavykdavo pasiekti savo tikslų Ženevoje, kadangi šalis dirbančių Ženevoje nenorėjo mūsų palaikyti. Ir tai buvo nelabai ne reikalinga, nes mes visus klausimus spręsime dvišalių pagrindų. Taigi, jei mes norėsime vieningiau veikti Ženevoje, tuomet turėtume kelti šį klausimą taip pat e, per dvišalius susitikimus. Yra dar vienas dalykas. Tai, ką mes darome Ženevoje, ne visuomet yra susijęs su mūsų kitais veiksmais. Strateginis planavimas, e, kuris yra vykdomas su mūsų partneriais. Uh, sudaro dalį platesnės strategijos. Pavyzdžiui, tai, ką, ką mes darome Mianmarė, yra visuomet derinama su uh, tai žmonėmis, kurie užsima vystimosi klausimais. Ir, pavyzdžiui, mūsų veiksmai Sirijos atžvilgių žmogaus teisų taryboje yra taip pat susijęs su mūsų platesnė politika. Jūs minėjote Šveicarijos iniciatyvą, kuri buvo išdėstyta Junktinių tautų saugumo tarybos e, pirmininkui New York'e. Prie šio laiško prisijungė 55 ar 56 šalis, bet atsiprašau, 26 šalis. Ir e, tai yra jų individuali iniciatyva, kai ES, tai yra e, užsienio reikalų ministrai kreipiasi į uh, jungtinės tautas, kai ką nors komentuoja, pažiūrėk, kai kalba apie Siriją, visuomet kalba ir apie atskaitomybę. Ir gruodį, pavyzdžiui, mes dar kartą pabrėžime, jog būtina užtikrinti, jog nebūtų jokio nebeudžiamumo, kad visi būtų patraukti atsakomybę ir paraginame jų jungtinės tautas kuo skubiau spręsti situaciją Sirijoje ir uh, E, įskaitant ir galimybės įtraukti baudžiamąją, tarptautinį baudžiamąją e, e, teismą. Saugumo taryba veikia visiškai kitaip nei žmogaus teisų taryba, kaip jums yra gerai žinoma. Ir Ženevoje mes be abejo kelsime šios klausimus. Akivaizdu, jog mes stengiamės suderinti savo veiksmus, mes stengiamės užtikrinti, kad mūsų politikas ir jos atžvilgių ir mūsų veiksmai dėl žmogaus teisų būtų vienaip ir kitaip susiję su humanitarinė pagalba. Teikime šiai šaliai. Kolegos iš atitinkamų direktoratų galėtų be abejo pateikti jums išsamesnės informacijos apie mūsų teikimą humanitarinę pagalbą. Bet uh, vakar humanitarnės komisijos pirmininkas pabrėžė, jog Europos Sąjunga ketina ir toliau teikti humanitarnę pagalbą šaliai. Pane Lochbilder, Mienmaras taip pat mums rūpi. Kartais mes susidurime su štai tokia problema. Žmogus teisų tarybos vyriausiojo komisaro žmogaus teisų klausimais biudžetas yra nuolatos e, didinimas, gal neženkliai, bet didinamas. EFKO generalinis e, direktoratas e, buvo surinkė ypatingą posėdį vakar, kuriame buvo kalbama apie 4 milijonus, kurie kol kas nėra paskirstyti. Ir Dabar liktai yra prisimta įsipareigojimų už 4-5 e, milijonus, kurie bus skirti e, Sirijai ir kai kurioms kitoms šalims. Taigi mes tengiamės daryti viską, jog už, e, būtų užtikrinta tinkama finansinė parama žmogaus teisų veiklai jungtinėse tautose bet mes šioje srityje susidurime su šiokiais, šiokiamis tokiamis problemomis. Dėl TPJAus e, daug įdomių dalykų jau padaryta, tačiau mes matome, kad reikia žengti dar į priekį. Ir nepriklausomo e, komisaro ataskaita galėtų būti naudingas dalykas teisė išpažinti e, tikėjimą, e, ataskaita parengta yra šių klausimų ir mes manome, kad tai yra labai svarbu, jie yra labai svarbi. Ataskaitoje patiktoje Generalinėje asamblėjoje buvo kalbama apie konvergenciją ir mūsų galva iš tikrųjų tai yra svarbus e, teisės įtikėjimą užtikrinimo elementas. Ir uh, daugelį šalyje, šalių tai yra labai delikati tema, bet mes manome, jog tai yra labai svarbi teisės išpažinti religinius įstikinimus dalis. Ir ypatingasis pranešėjas prisidėjo prie dabar vykstančių svarbių diskusijų. Ir paskutinis dalykas Turkija, apie kurią kalbėjo ponia Veržet. Aš galiu Jūs pasakyti, kad mes e, nedirbame ties, tais, e, ties visais klausimais, kuris užsima jungtinės tautos. Ir ne visuomet mūsų pasirinkamos priemonės visiškai atitinka jungtinių tautų e, darbą. Bet be abejo, periodinės e, ataskaitos e, yra labai svarbi priemonė, yra ir kitų dokumentų. Ir ES dvišalių pagrindų e, su Turkija visuomet kelia šių klausimus. Ir pirmininkė, Izraelis nėra žmogaus teisų tarybos narys, jis, turi, jis dirba ten tik tai stebėt, stebėtojo statusą, bet jūs visiškai teisingai pasakėte, kad Izraelis parašė laišką pra, praeitais metais, skirtą tiek Junktinių tautų generaliniam sekretoriui, tiek Junktinių tautų vyriausiam komisarui, žmogaus teisų komisarui. Uh, ir pareiškė, jog jis nebenori dalyvauti žmogaus teisų tarybos darbe ir, nebeke, ir nebeketina dalyvauti svarstant periodinę ataskaitą, kuri turėtų būti svarstama kitaip e, antradienį. Tai be abejo nuliūdino mus visus. Mes manome, jog e, visos jungtinių tautų šalės turėtų bendradarbiauti su žmogaus teisų taryba ir jos mechanizmais. Mes tą aiškiai pasakėme. Ir gal šį klausimą reikėtų atskirai svarstyti žmogus teisų taryboje. Visuotinės prijotinės ataskaitos yra reikalingos tam, kad mes galėtume nešališkai vertinti situaciją visose e, pasaulio šalise, nesvarbu, tai būtų Kinija, Indija ar Prancūzija. Taigi mes manome, kad Izraelio sprendimas nedalyvauti šiame procese pakenks ne tik visai šių ataskaitų rengimo sistemai, bet ir pakenks pačiam Izraeliui. Mes tuo visiškai esame įsitikinę. Nuo praeitų metų vasaros ES reguliariai kelia šį klausimą savo santykiuose su Izraelio valdžia. Ir galiu pasakyti, kad Ženevoje šiuo metu siekiama uh, surasti sprendimą, kuris ne, uh, padėtų mums išsaugoti uh, periodinio ataskaitų rengimo proceso integralumą. Ir e, mes tikimės, kad e, Izraelis gali jau duoti mums ženklų, kad jis galbūt su, e, nuspręs atidėti savo sprendimo įgyvendinimą. Tai teikia vilties. Ačiū, pana Tverman. Baigiame diskusiją šio klausimu, tai ir, ir tikrai labai norėsime vėl su jumis palaikyti ryšius, kai parengsime jau mūsų vizito detalės. Dabar paskutinis darbo tarkės klausimas, panas Donskis paprašė uh, dėmesio situacijai Kazakstane vėl. Uh, anksčiau reguliariai druo darbo tvarkėje vyravo šis klausimas ir um, manau, matau ponę Kilnilsen, pranešė Centrinės Azijos valstybėms AFET komitete, um, kuri irgi daug dėmesio skiria šiai šaliai. Taip pat iš EIVT turime atstovų, tik nežinau, kas kalbės. kuomet mes uh, rengėme duros sesijas visuomet, mes e, išreiškėme pageidavimą laiku iš anksto sužinoti, kas iš EIVT dalyvaus mūsų posėdėje, kad aš galėčiau um, normaliai, mandagiai pristatyti atstovus ir pavardį ir pareigas įvardinti. Taigi, Paprašysiu jūsų visų pirma e, pateikti naujausią informaciją mums apie padėtį Kazakstane, e, nes praeitų metų lapkritį Ne. Gal aš nesakysiu to, ką jūs ketinate pasakyti, iš karto teiksiu žodį jums. Uh, Ačiū, aš esu Darenderen e, iš Kazakstano e, biuro EIVT. Mm, atsiprašau už tokias komunikavimo problemas, kad nebuvo laikų pranešta mano pavardė pirmininkiai. Taigi nuo paskutinio komiteto posėdžio situacija Kazakstane e, pasikeitė mm, ta linkme, kuri mums kelia susirūpinimą mm, po tų teismo mm, procesų naftos srities darbuotojams ir pon Kozlov, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį pradėtas bylos procesas, po to mm, generalinės prokuratūros Kazakstane iniciatyva buvo uh, dėl Olga partijos, pilietinės visuomenės, vienos organizacijos, devinių laikraščių. Uh, apie 20 ar netgi daugiau interneto svetainių dėl to, kad buvo raginama uždrausti jų veiklą, uždrausti platinti laikraščius ir informaciją per internetą e, šiems subjektams. Ta informacija mus labai neramina ir um, vyriausiai galiotinė lankėsi lapkričio mėnesį tame regione, buvo e, Centrinės Azijos strategija svarstama Europos Sąjungos jos buvo Viškek ir buvo, ji lankėsi keturiose regiono valstybėse, taip pat ir Kazakstane. Tuo metu jis susitiko su užsienio reikalų ministru Kazakstanu ir prezidentu Nazarbajevu. Visose savo susitikimuose ji išsakė ES e susirūpinimą dėl žmogaus teisų situacijos. Taip pat Nazarbayevo universitete ji skaitė viešą paskaitą dėl ryšių su Kazakstanu, kur žmogaus teisės taip pat buvo aptartos. Ir mūsų politika nuo pat pradžių, kaip kad buvo pareikšta vyriausios įgaliotinės pranešimuose spaudai ir jos atstovų pranešimuose spaudai, kad ekonominė priekybo santykiai dėryba dėl naujos sustiprintos partnerystės ir nedarbiavimo bendradarbiavimo sutarties negali būti atsijėti nuo žmogaus teisų situacijos pasikeitimų, statymo viršenybės ir demokratijos srities pasikeitimų Kazakstane, tačiau šios srities politikoje pasikeitimų mes nematome. Taip pat reikia pasakyti, kad e, gerbėmės Europos parlamento nariams, kaip jie ir patys yra jau um, konstatavę, po parlamentinio bendradarbiavimo komiteto posėdžio lakučio pabaigoje Stanoje įvykusio sutikimo ir Centrinės Azijos delegacijos ir AFET antradienio posėdžio. Europos parlamentas kreipėsi į mus, taip pat buvo ir plenarnės sesijos rezoliucija lapšio 22 dieną patvirtinta, kad Kazahstanas, aišku, yra labai svarbus priekybos, energetikos ir politikos partneris dėl stabilumo tame regione, bet mes turime nuosekliai sekti, kaip yra visi santykiai plėtojami ir susijęti susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties su kitais klausimais, kurie yra svarbus mūsų mūsų santykiuose vyriausiai galiotinė ir EIVT, visos um, mūsų tarnybos, aišku, vykdo tokią politiką, žmogaus teisų um, pasikeitimai be abejo yra. Uh, labai svarbus, tame tarpe ir e, valdžios veiksmai dėl e, žiniasklaidos, dėl plėtinės visuomenės ir pavyzdžiui, e, taip pat ir pasarasis įstatymas dėl religinių teisių ir religinių bendruomenių veikimo Kazakstane, aišku, yra aptariami mūsų dvišaliuose santykiuose ir kitose santykiuose su Kazakstanu ir mes tikrai atidžiai stebime situaciją šioje šalyje. Ačiū. Dėkojam poniai Deržė. tikrai visiškai nuoseklu, kad jūs ir toliau dirbate su Kazakstanu kaip su stabilia šalimi, užtikrinančia stabilumą e, tame regione. Ir jeigu žmogaus teisų padėtis pablogės, Pavyzdžiui, jeigu septyniems metams yra įkalinamas opozicijos lyderis, tai yra, tai rodo aišku destabilizavimą šioje šalyje. Taigi, kuo daugiau dirbsime žmogus teisų kryptimi, tuo daugiau prisidėsime prie stabilumo šioje šalyje. Uh, Mes kaip tik e, kalbėjome apie tai, ką reikia paruošti vykstant į, į Ženevą. Prisiminiau, kad Kazakstanas neseniai tapo uh, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos nariais, nare ir turėtumėm galbūt susisiekti su Kazakstano ambasadoriumi jungtinėse tautose ir pasikalbėti apie tai, kad iš tikrųjų tai nėra e, tinkamas elgesys Nes norint atsidurti taryboje, turi rodyti šalis, kad laikosi žmogaus teisių. Dėkoju, aš norėčiau tiesiog sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Jau ne kartą esu užsakęs savo nuomonę apie žmogaus teisų padėtį Kazakstane. Jau ilgiau nei metus e, Vladimiras Kozlovas yra laikomas kalėjime, europiečiai apskritai tarptautinės bendruomenės e, atstovai e, stebėjo šį procesą ir pareiškė, jog tikrai e, nebuvo patikta pakankamai įrodymų, kad jį galima būtų nuteisti kalėti. Buvo akivaizdu, kad tiesiog to norėjo Kazakstano valdžia. Tai visiškai atitinka jos šiuo metu vykdomas represijas prieš žiniasklaidą. Uh, Ir e, tai, e, tai kas vyksta Kazakstane, yra labai sudėtinga. Ir kaip ir e, ponia Aštunato sako, mane neramina tai, kas ten vyksta. Taip, tai, taip gal ir yra, bet to visiškai nepakanka. Nepakanka tiesiog būti sunerimusiam dėl šios situacijos, kuri nuolatos blogėja. Ir šiuo metu yra svarstomas susitarimas naujas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas. Mes dar, vedame darybą su Astana šiuo metu ir mes negalime pamiršti taip pat, kad svarstama ir uh, Centrinės Azijos strategija, o Kazakstanas patenka šią strategiją ir reikia uh, Reikia nepamiršti, jog saugumas pirmiausia turėtų reikšti piliečių saugumą. O saugumą galima būtų užtikrinti tai tik tuo met, kai būtų paisoma piliečių, įskaitant ir mažumų atstovų e, teisių. Europos parlamentas, e, gal ir nežinau, ką daro, bet parlamentas turėtų sureaguoti tikrai kur kas e, aktyviau kai mes pasisakome prieš tokius atvejus kaip pono Kozlovo nuteisimas, tai yra labai rimta. Tai šis žmogus su mumis bendravo ir po to buvo sulaikytas ir nuteistas. Tai tikrai yra rimti nutikimai ir turime juos rimtai vertinti. Ir mes jau kalbėjome savo komiteto posėdžiuose, kad šalise, kurios turi labai daug gamtinių išteklių, to, o da, Kazakstanas be abejo jų turi labai daug, mes norime turėti partnerių. Ir akivaizdu, kad mes norime plėtoti pirmiausia priekybos santykius su šiomis šalimi, bet tai nereiškia, jog negalime uh, kad mes galime pamiršti žmogaus teisų padėtį šioje šalyje. Ir turime daryti viską, kad Kazakstano valdžia gerbtų žiniasklaidą, kad įtvirtintų e, pagrindinių žmogaus teisų apsaugą savo įstatymuose. Ir yra visiškai neprimtina, jog buvo susidorota su profsąjungų atstovais Ženšane, atsiprašau, jeigu neteisingai ištariu, sako kalbėtoja. Uh, Bet mes žinome, kad žmonės yra kankinami, yra žudomi ir vyksta tikrai visiškai neprimtini dalykai. Ačiū. Dėkoju Nikol Kilnilsen. Jūs labai teisingai pasakėte, kad ES ir toliau turėtų vaidinti stiprų vaidmenį ir mes kritikuojame ne tai, kad jūs uh, nesekate konkrečių žmogaus teisų pažeidimų, bet um, ir plenarnėje sesijoje Strasbūrė tai girdėjome, kad um, pane Ešton turėtų ne tik kelti tą klausimą, kalbėdama su universiteto studentais, bet taip pat ir pareikšti labai stiprų viešą pareiškimą iš savo šalies. Tai girdžiu Vokietijoje ne, visą laiką kalbama apie tai, kad Centrinė Azija, pavyzdžiui, Kazakstanas yra labai turtingi e, gamtinių išteklių ir labai e, geopolitiškai svarbus, dėl pavyzdžiui, Afganistano. Ir, ir net jeigu kritikuosime žmogus teisų padėtį, tai mūsų pagrindiniai tie santykiai nenukentės. Taigi dar kartą suteikiu žodį jums, bet kalbėkite trumpai, nes mes jau turime pradėti kitą posėdį. Uh, E, trum, kalbėsiu trumpai, e, ypatingo įgaliotinė per savo viešus pareiškimus ir per savo atstovę per pastarosius metus iš tikrųjų padarė pareiškimų dėl pono Kozlovo nuteisimo. Atstovas pareiškė, E, pareiškimą, e, stebėtoj, tarptautiniai stebėtojai stebėjo teismą ir mes e, čia per viešai klausimą pranešėme apie trūkumus to teismo proceso ir E, Leidė Aštonui taip pat pareiškė, kad šitas teismas buvo politinis teismas, politinis susidorojimas ir jinai kalba ne tik tai universitete, jinai kalba viešai, visada, kada turi progą ir e, jos darbo linija iš principo nesiskiria nuo to, ką pareiškė Europos parlamentas dviejose rezoliucijose, kurios buvo priimtos 12 metų kovą ir lapkritį ir spalio e, mėnesį atitinkamame komitete. Mes tikrai ne, neužsimerkime prieš šitų problemų e, e, sudėtingumą ir mes tikrai norime bendradarbiauti su Europos parlamentu. Pirmininkė, ačiū. Viešas posėdis baigėsi, susitiksime vasario 20-21 dieną. Kitas klausimas yra Europos Sąjungos specialio galiotinio žmogaus teisų klausimais e, ataskaita ir tai yra uždaras posėdis, todėl prašau tų, kurie neturi teisės dalyvauti šiame posėdėje, išeiti iš salės. Ačiū.